Not only budget sensitive, but imbalance. Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Mėly kolegos, siūlau pradėti darbą. tikriausiai susipažinote su darbo tvarkės projektu. Jei neturite jokių pastabų, laikysime projektą patvirtintų. Noriu pasveikinti garbių atstovų dalyvavimą. Džiaugiuosi tuo, kad čia yra pirmininkaujančios taryboje Lietuvos atstovai. Noriu juos pasveikinti. Taip, štai matau atstovę. Ir taip pat noriu pasveikinti komisijos generalinį direktorių, direktorato vadovą. Nematau jo, ar taip štai. Matau, kad puikiai e, pasiruošęs darbas, bet met, darbui, bet matau, kad švarko neteko darybų metu. Esame susirinkę taikinimo E, posėdžių salėje. E, ji nebūtinai gerai pritaikyta komiteto posėdžiams, bet komisija. Mūsų komitetas seka visus šiais metais priimtus svarbius sprendimus. Taip pat noriu pasveikinti visus čia esančius žiūrovus. Ir noriu pranešti jums, kad čia yra Portugalijos, atvykti Portugalijos televizijos delegacija, kuri dar neatvyko į salę, bet ji darys, renks reportažą apie parlamento narius e, biudžeto komitete iš Portugalijos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį visų pirma į 2014 parlamentinę savaitę, kuri vyks sausio mėnesį 2014, iš tikrųjų sausio 20-ąją. Kaip žinote, jau trejus metus, kiekvienų metų pradžioje mes rengiame tarp parlamentinius susitikimus su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Ir jau du metus tie susitikimai oficialiai vyksta pagal Europos semestro procedūrą. Tai tikrai įdomu iš parlamentinės kontrolės Europos semestro atžvilgių taško, nes komisija paskelbė savo metinės augimo prognozes ir taip pat atsižvelgianti tai, kad kovo mėnesio vadovų taryboje patvirtinami patvirtinamos tos prognozės. Ir e, tarptų dviejų įvykių pasisako parlamentai. Ir šiais metais, kitais metais, šis susitikimas numatytas sausio pabaigai, jisai bus ypatingas, nes tą pačią savaitę per tris dienas vyks keli renginiai. Visų pirma, vyksta tarp parlamentinė konferencija, tarp parlamentinis susitikimas, kuris įgyja institucijos statusą Taip pat konferencija numatyta pagal e, fiskalinės drausmės sutarties 13 straipsnį. Pa, tame renginyje taip pat susitinka Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovai, beveik tų pačių valstybių atstovai, 25 iš 28. Pirmą kartą toks renginys e, vyko ir tie atstovai susitiko prieš mėnesį Vilniuje, antrą kartą. E, Jie susitiks tą savaitę, kitais metais. Ir noriu taip pat pasakyti štai ką, priminsiu dar apie tai. Labai svarbu, kad Europos parlamento nariai dalyvautų, nes per tas tris dienas viena, viena iš dienų bus skirta nacionalinių parlamentų biudžetų komiteto atstovų ir mūsų kom, biudžeto komiteto narių susitikimui. Tai bus bendras renginys ir numatytas atskiras mums skirtas, mūsų sirčiai skirtas posėdis. Todėl svarbu, kad mūsų dalyvautų daug ir kad e, užtikrintume ir kokybę, ir atstovavimą ne tik, kad ne tik Portugalijos atstovai parlamente dalyvautų, bet ir kitų šalių kolegos. Ir dabar mums reikia patvirtinti mūsų posėdžių 17 e, ir 22 spalio e, protokolus, jeigu niekas ne, neprieštaraus jiems, laikysime tuos protokolus patvirtintais. Toliau ketvirtas punktas. E, biudžeto taikinimo rezultatai. Pone Jensen yra mūsų pranešėja šiuo klausimu, nes kita kolegė atsiprašė dėl to, kad turėjo būtinai išvykti į savo šalį dėl netidėliotinų klausimų. Daug, daugelis iš jūsų dalyvavote, beveik visi čia esantis dalyvavote išskyrus EPP frakcijos šešėlinį pranešėją, kuris nedirbo per naktį, bet dauguma jūsų dalyvavote. Ir buvo taip pat ir kitų abiejų institucijų atstovai. Bendrinant, noriu pasakyti, kad dėrybos buvo ilgos, nenaudingai ilgos mano nuomonė. Ir manau, kad reikėtų iš to pasimokyti, padaryti išvadas, apmastyti jas e, šaltų protų ir parengti rekomendacijas mūsų įpėdinėms kitos kadencijos parlamento nariams. Nes 17 valandų trunkančios ir nenutrūkstančios dėrybos nuo 11 ryto iki 4 ryto skirtos e, sumų svarstymams, sakyčiau, yra per ilgas laikas. Tikriausiai tai buvo primtina dėrybų mėgėjams, bet neslėpsiu kai kurių asmeninių pastebėjimų, nes Tai paskutiniai posėdžiai, kuriuose pirmininkauju kaip e, biudžeto komiteto pirmininkas. Manau, kad galutinis rezultatas, na, parlamento nuomonė yra priimtinas, nes parlamentas jam pritarė, parlamento delegacija jam pritarė. Ir norėčiau priminti, kad laikantis sutartyje numatytos procedūros dalyvavo ne biudžeto komiteto delegacija, bet delegacija, kurią sudarė pirmininkų sueiga, kurią paskyrė pirmininkų sueiga. Ir, e, žinoma, dėl savai mes suprantamų priežasčių dauguma delegacijos narių buvo biudžeto komiteto nariai, o delegacijos vadovas buvo parlamento pirmininkas. Ir sutinkamai su sutartimi, kadangi buvo susitarta, kaip nepavyko praeitais metais, o šiais metais tai pavyko. Ir delegacijos vadovas turi pasirašyti oficialiai padėti parašą parlamento vardu. Tarybos vardu pasirašo ministras, e, taryboje pirmininkaujančios šalies ir po to taikinimo susitikimo rezultatai yra uh, tiesiogiai teikiami balsavimui plenarinėme posėdėje. Ta procedūra skiriasi nuo įprastinės teisėkuros procedūros, nes šiandien po pietų mes nebalsuosime dėl 2014 metų biudžeto. Mūsų komiteto indėlis čia jau baigėsi balsavimas vyks, bet tai bus balsavimas plenarnėme posėdėje ir balsuosime dėl taikinimo posėdžio rezultatų ir pagal sutartį šie rezultatai bus laikomi patvirtintais parlamente, nebent dauguma parlamento narių balsuotų prieš, jeigu sus, nebent susiformuotų kvalifikuota neigiama balsų dauguma. Ir kaip jau sakiau, dėl 2014 mes šiandien nebalsuosime, balsuosime dėl, biudžeto, dėl taisimojo biudžeto numeris 9. Balsuosime dėl lankstumo priemonės panaudojimo antrajai išlaidų kategorijai. De, taip pat pir, pirmai B kategorijai, pagalbai Kiprui. Uh, E, tai bus įtraukta į 2014 biudžetą. E, tas klausimas jau buvo sprendžiamas 7-ame e, taisomajame biudžete. Ir tai taip pat bus proga pakomentuoti rezultatus ir pristatyti juos. Noriu Jums taip pat priminti, kad mums pavyko suderinti pateikti du iš pirmo žvilgsnio vienas kitam prieštaraujančius e, reikalavimus. Tai yra politiniai reikalavimai ir mano nuomonė aš vertinu. Ir, ir kiekviena frakcija gali juos vertinti skirtingai, bet mums tenka, atsižvelgiant į politinį, ekonominį kontekstą, Europoje priimti tokį sprendimą. Visų pirma, laikytis griežtos griežto taupimo, biudžeto taupimo politikos. Visų pirma, kalbėsiu apie teisinį aspektą. Subalansuotas biudžetas, kuris patvirtinamas, turi būti gyventinamas subalansuotai. 2013 biudžetas bus įgyvendintas subalansuotai. Ir rizika, kuri buvo iškilusi praėjusiais metais, mes šiek tiek peržengėme geltonąją liniją įgyvendintami 2014 biudžetą. E, taryba elgėsi kūrybingai, bet buvo iškilusi rizika su suspenduotais mokėjimais ir ta pati rizika iškilo ir šiais metais. Nes iškilo klausimas, ar galėsime finansuoti įsipareigojimus mokėjimams, kad finansuotume būtiniausias reikmes. E, kitais metais. Ši rizika dabar. Šis rizikos veiksnys dingo. Šis klausimas buvo išspręstas parlamento dėka. Ir kalbant apie 2013 biudžetą, reikėtų akcentuoti du dalykus. Visų pirma, būtinybę padidinti asignavimus e, mokėjimams. Ir taip pat noriu priminti, kad parlamentas balsuodamas šio klausimu susijo šį balsavimą su e, sąlygomis dėl daugiametės finansavimo programos, prašydamas, kad taryba padidintų as, e, ribas 2014 e, biudžete iki e, maksimalios viršutinės ribos. Kalbame apie 200 milijonų eurų. Atsiprašau, 11 milijardų 200 milijonų eurų. Ir taip pat norėčiau paminėti kitą sąlygą kad mm, taryba sutiko pritarti siūlymams dėl 3,9 milijardų. Visą šie klausimai išspręsti. Ir dabar galime džiaugtis tuo, kad, kaip komisija ir siūlė, parlamentas 2013 eigoje pasiekė e, padidinimo, papildomo finansavimo, kuris sudaro 11 milijardų 200 milijonų eurų. Parce que le traité sera sutartyje yra paisoma visų teisinių įsipareigojimų, tačiau metų pabaigoje sulauksime sąskaitos, kurioje bus atitinkamai žymi suma. Ir e, tada reikės galvoti ir apie sekančius metus, bet e, dėl to, kaip e, parlamentas privertė tarybą pasijudinti dėl mokėjimo asignavimų, tai jau yra pats savaime geras rezultatas. Mes, Giovanni, nėra dar atvykęs, bet dėl 2014 įgyvendinim, 13 įgyvendinimo pabaigos ir ypač atsižvelgiant į elementus, kurie iškilo po susitarimo dėl DFP ir po 11 milijardų dėl e, potvinių Centrinėje Europoje, Vokietijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Austrijoje Mes suradome formulę, kuri visiems buvo tinkama, pagal kurią 250 milijonų buvo skirta e, bendram pervedimui ir ne 400 milijonų, kaip taryba buvo nubalsavusi. Ir tai mums leis e, padidinti sumą 150 milijonų, kad galėtume pasirašyti naujus tyrimų sutartis ir užtikrinti e, tyrimų politikos testinumą 2020 horizonto politiką. Tai tiek dėl 2013 įgyvendinimo, o dėl 2014, kur taryba sumažino vienu milijardu tarybos komisiją, tai pasiūlymą, o parlamentas 8 milijardų, atsiprašau, paprašė atkurti tą sumą. Mes sudėrėjome dėl 350 milijonų sumos padidinimo. 350 plus 150 lygų 500 milijonų. Tačiau, aišku, buvo, buvę, būtų buvę geriau gauti milijardą, tačiau dabartinėme kontekste šis rezultatas taip pat yra visiškai neblogas. Sekretariatas turėtų mums pasakyti, kuriais metais, jeigu apskritai pavyks tokį atvejį rasti, kuriais metais e, parlamentui pavyko metinėme biudžete padidinti mokėjimo asignavimus 8 milijardais. Taigi mes padidinome šitas, šitą sumą 500 milijonų. Tuo pat metu iš vienos pusės, aišku, griežtumas, taupimas, drausmė, juridinė taip pat drausmė, valdymo drausmė, kadangi jeigu palygintume biudžetą, tokį koks jis yra po taikinimo, su 2013 biudžeto įgyvendinimu, pamatysime, kad yra 9 milijardų skirtumas, bent jau. Taigi yra 6 ar 7 procentai mažiau. Kiek žinau, nei viena iš 28 valstybių narių nebalsavo dėl 2014 biudžeto kuris būtų mažesnis 6 ar 7 procentais. Ir todėl nei vienas žmogus Europoje negali mums, mums Europos institucijoms, mums, parlamentui, negali mums, mūsų mokyti jokios drausmės. Čia aš dabar kalbu apie politinius dalykus. Ir nepaisant to, mums pavyko, mūsų pranešėjui pavyko padidinti išteklius atitinkančius ekonominius ir socialinius prioritetus, dėl kurių balsavo parlamentas spalio mėnesį. Ekonominiai prioritetai sustiprinant – 2010 horizonto priemonės Erasmus programą, taip pat socialiniai prioritetai, tokie kaip jaunimo užimtumo iniciatyva. Dėl šio susitarimo mums pavyks šią iniciatyvą finansuoti, kaip kad buvo numatyta 2014 metais. Ir taip pat e, padidinsime lėšas skirtas labiausiai skurstančių žmonių paramos programai. Norėčiau pridurti, An Jensen apie tai konkrečiau pakalbės, mums pavyko padidinti lėšas, kurios buvo gana žemame lygyje. Aišku, tas padidinimas nepadengs viso poreikio, tačiau turėjome pasitenkinti tuo, ko galėjome. E, taigi lėšos skirtos e, finansinės priežiūros institucijų finansavimui, taip pat Frontexo finansavimui. Ir mums reikės tvirtinti taisomąjį biudžetą numeris 9, kuris užbaigs 2013 gyveninimo biudžeto svarstymą. Ann Jensen dabar žodis. Well, thank you, Chairman. Um, you have given a very good outline on Ačiū pirmininkė už e, tai, kaip nušvietėte padėtį, pristatėte visas aplinkybės, pasiektus rezultatus e, iš e, naktį iš pirmadienio į antradienį. Atvirai kalbant, tos 16 valandų darybų daugiausiai užtruko arba buvo skirtos tarybai dėrėtis tarpusavyje. Ir kartais susidarydavo įspūdis, kad derosi, tik tai taryba mūsų netgi atstovų nėra patalpose. Tai parodo, kokia sudėtinga yra padėtis pačioje taryboje, nes daromasi buvo dėl mokėjimų, asignavimų, dėl vieno skaičiaus. Darybos atspindi, kokia sudėtinga padėtis yra taryboje, mes esame patenkinti pasiektais rezultatais, esame visi susirūpinę dėl būsimos padėties susijusios su mokėjimais gali atsitikti taip, kad e, atidėjimų 2014 metų įsipareigojimams įvykdyti nepakaks, todėl mes ir paprašėme, pareikalavome, kad taryba dar kartą oficialiai prisijimtų atitinkamus įsipareigojimus, taip kaip ir mes e, e, kad e, aprūpintų komisiją reikalingais finansiniais ištekliais, kad komisija galėtų vykdyti prisimtus įsipareigojimus. Kalbant apie asignavimų įsipareigojimams biudžetą, gavome 27 milijonais papildomai lėšų pirmojo A išlaidų kategorijoje skirtoje skaitminiai darbo atvirkai ir kai kurioms socialinėms programoms. Taip pat A kategorija, kalbant apie daugiametę finansinę programą, daugiau lėšų bus skiriama moksliniams tyrimams, Erasmus e, programai, taip pat e, inovacijų programai, kosme. Pirmoje A išlaidų kategorijoje e, numatomas lėšos pagalbai Kiprui bei papildomos lėšos Baltijos jūros ir Dunojaus makroregionų strategijų gyvendinimui. Parengiamiesiams šių projektų gyvenimo veiksmams. Antroje kategorijoje apriptis buvo padidinta mums parlamento balsavimu, tačiau mums buvo prašta, kad komisija nepasirengusi nusileisti parlamento pozicijame, todėl mes turėjome nusileisti ir gavome tačiau papildomų pinigų toms pozicijoms, kurios Milane buvo patvirtintos. Ir trečioje kategorijoje parlamentui priimtinas rezultatas susijęs su to, kad kai kurios biudžeto eilutės susijusios su informavimu ryšiais gavo papildomą finansavimą, e, tai gavo daugiau nei buvo komisija siūlus, siūliusi e, pagal pirmąją A išlaidų kategoriją, ketvirtoji išlaidų kategorija, išorės politika, užsienio reikalai. Ten dėrėtis buvo sunkiau, turėjome apsinaudoti lankstumo priemonė, e, e, mes savo reikalavome 50 milijonų padidinti finansavimą, steigti daugiau nei numato viršutinė riba ir gavome uh, tą sumą, kur yra tik šiek tiek mažesnė už viršutinės, už aukščiausią viršutinę ribą, 10 milijonų eurų ir pasiekime, kad 50 milijonų būtų atidėta Palestin, pagalbai Palestinai. Tai yra daugiau 40 milijonų nei siūlė komisija, taip pat 15 milijonų eurų gavome daugiau humanitarniai pagalbai nei siūlė komisija ir visos kitos parlamentui svarbios biudžeto eilutės, kurios buvo atsargiai įvardintos kaip e, kompromisinis sustarimas tarp politinių frakcijų. Turėjome galbūt 50 procentų sumažinti savo reikalavimus tam, kad e, gautume priimtiną kompromisinį variantą, tačiau tas kompromisas buvo pasiektas, penktoji kategorija. Vienos dėrėtis buvo labai sudėtinga, vyko diskusijos dėl teismo sprendimo susijusio su atlyginimu reglamentavimu. Mes dar gautinių sprendimo teismo neturime, jo laukiame, o kai jis bus priimtas ir jeigu taryba pralaimės šią bylą, tai reikš pakankamai didelę pinigų sumą, kurią reikės sumokėti, komisija pasiūlė. Todėl atitinkamą lėšų dalį perkelti į rezervą laukiant, kol bus paskelbtas teismo sprendimas, tačiau padėtis yra tokia, kad šiuo metu pinigų tam nebuvo skirta ir reikės tvirtinti taisomą į biudžetą, jeigu taryba pralaimės šią bylą teisme nes e, jau dabar e, yra signalų ir ženklų, kad veikiausiai taryba šią bylą pralaimės. Parengiamiesiams veiksmams skirimas finansavimas taip pat e, buvo patvirtintas parlamente susitarus politinėms frakcijoms tarpusavėje ir šis finansavimas buvo gautas, taip pat agentūrų, finansų sektoriaus priežiūros agentūroms e, buvo skirtas papildomas finansavimas prieglopščio teikimo agentūrai Frontexui Europolui, kuriam buvo patikėtos naujus užduotis kovoti su kibernetiniais nusikaltimais ir kuriam trūko lėšų šioms e, šią veiklą vykdyti. Taip pat paskelbėme deklaraciją, kad trys institucijos ketina įsteigti darbo grupę, kuri turėtų svarstyti, kokiu priemonių reikia imtis, kad nuo 14-17 metų būtų 5 procentais sumažintas visų institucijų etatų skaičius. Taip pat ta darbo grupė turės įvertinti, kaip ateitie turėtų atrodyti kiekvienos agentūros e, darbuotojų struktūra, kadangi parlamentui nebuvo priimtina komisijos e, priimtas komisijos e, siūlomas sprendimas agentūrų, plečiančių savo darbuotojų, didinančių savo darbuotojų skaičių finansavimą kompensuoti, padidėjusių finansavimą kompensuoti mažinant kitų agentūrų finansavimą, nes pirmiausia reikia įvertinti, ar skiriamos finansinės, iš, skiriamos finansinės lėšos atitinka atitik, atskirų agentūrų veiklos apimtis ir e, todėl tokio automatinio atlyginimų mažinimo, darbuotojų skaičiaus mažinimo atlikvykdyti nereikėtų, reikėtų įvertinti e, visas aplinkybės e, siekiant, e, kad agentūros ne tik veiksmingiau galėtų valdyti savo finansinius išteklius, juos administruoti, tačiau taip pat ir veiksmingiau galėtų dirbti. Manau, kad tiek būtų bendrų pastebėjimų susijusių su šiomis darybomis. Bendrai tariant, sugebėjome pasiekti, kad būtų patvirtinti mums svarbiausi klausimai. Aišku, šis sustarimas yra kompromisinis mm, ir <clears throat> patvirtintas biudžetas uh, mums nebuvo pats priimtiniausias, tačiau 1.12.2013 metų mums taip pat nebuvo dar mažiau priimtinas variantas, todėl Mes e, siekiame, kad e, šiuo sudėtingu laikotarpiu, šiomis sudėtingomis aplinkybėmis e, galėtume pasiekti geriausią įmanomą rezultatą. Daudodamasi progą noriu padėkoti kolegoms už konstruktyvę pagalbą. Šiuose darybose mūsų darybinė grupė iš tiesų laikėsi labai nuseklios pozicijos, nepaisant to, kad kai kurie darybinės grupės nariai nepritarė daugumos nuomonės. Šiuo galėjome rimtai diskutuoti, keistis nuomonėmis. Man susidarė įspūdis, kad ir pirmininkaujanti Lietuva dėjo visus įmanomas pastangas tam, kad mūsų diskusijos šis klausimais vyktų kuo aiškiau, atviriau. Jie žinojo, kokiu raudonųjų linijų mes negalime peržengti, mes savo ruoštų žinojame, kur jie negali nusileisti, taigi už tai taip pat norėčiau padėkoti, nes šios pastangos buvo labai svarbios siekiant bendros primtinos darybų baigties, tačiau, kaip minėjau, 12 valandų laukti pirmosios tarybos reakcijos iš tiesų buvo e, labai sunku ir e, reikėtų pamastyti, kaip ateityje būtų galima pakeisti tokią padėtį. Ačiū. E, na, savai suprantama, kad praleisti naktį visiems kartu yra tam tikra prasme žavinga, tačiau mes laikomės tą naktį praleisdami šiek tiek skirtingomis koncepcijomis vadovavomės. Tačiau tai buvo gera naktis. Na, Giovanio nėra, tačiau e, žodžio dabar paprašė Salvadoras Garyga. Kalbėsiu trumpai, nes palaikau, pritariu an išsakytiems e, pastebėjimams, noriu pasveikinti ją ir Moniką Holmeier. Ir kurios buvo pranešėjos dėl e, pagrindinio biudžeto ir institucijų biudžeto, biudžetų ir pasveikinti jas e, su to, kaip joms sekėsi dėrėtis ir kaip jos gynė mūsų poziciją. Ir jos aiškiai e, papasakojo, kur yra skiriamos, kur yra raudonosios linijos, kurių parlamentas ne, nepasiruošęs peržengti. Noriu pasiekinti ir visus kitus kolegas ir noriu atkreipti kolegų dėmesį, ką mes paliekame kolegoms e, kita, kitos kadencijos parlamente taikinimo posėdžių procedūrą. Man atrodo, kad tai yra absurdiškas dalykas. E, 18 valandų praleidome tarybos pastate, e, laukdami susitikimo su tarybos atstovus, kai tuo tarpu parlamentas yra gana lankstus ir mes per pusvalandį gebame suformuoluoti savo poziciją ir sureaguoti į pasikeitusią tarybos poziciją. Man atrodo, kad ši sistema yra tikrai absurdiška. Manau, kad mes ir taryba turime pamastyti apie veiksmingesnį būdą e, organizuoti taikinimo procesą. Dar vienas dalykas. Manau, kad taikinimo proceso baigtis yra geriausias įmanomas rezultatas šioje situacijoje, e, kuri yra sudėtinga visoms valstybėms narėms. 2013 buvo fiskalinės konsolidacijos metai visoms valstybėms narėms. Ir lėšų nacionaliniuose biudžetuose buvo tikrai labai mažai. Būtent todėl šis procesas visas 2013 eigoje buvo toks svarbus. Tai buvo 2012 nepavykusio taikinimo e, proceso rezultatas. Būtent dėl to, kad nepavyko tas taikinimo procesas 2012 taip ir įvyko. Ir noriu padėkoti pirmininkui Lamasiūrui už tai, kad įdėgė šią sistemą ir atskleidė, kokia yra tikroji mm, padėtis su mokėjimais ir, ir akcentavo, ko reikia biudžete kitais metais. Komisija suvaidino savo vaidmenį, buvo toje vietoje, kurioje turėjo būti. Ji teikė patikimus, aiškius skaičius, e, pristatydama, kokie yra mokėjimų poreikiai. Taryba vis atsisakinėjo patikėti komisijos teikiamų skaičių tikrumu. Ir manau, kad šių metų eigoje mes padidiname pasitikėjimą institucijomis. Ir, kaip kolegos sakė, pirmą kartą taryba sutiko, kad reikia padidinti asignavimus mokėjimams, tarybos siūlymą padidinti, nes e, tokią, e, tokį žingsnį sufleravo komisijos teikiami skaičiai. Taigi mes užbaigėme šio teisės akto svarstymą ir ateičiai pasiūlėme sistemą, kurios pagrindų galima išsiaiškinti, kokie yra tikrieji skaičiai ir poreikiai. Tai ypač aktualu mokesčių mokėtojams ir e, demokratiškam skaidriam mūsų institucijų darbui. Ačiū visiems. Pirmininkas, ačiū Salvadorai. Ivailo neklausė Salvadoro, bet dabar grįžo. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad aš išgirdau svarbiausius Salvadoro pasakytus žodžius ir noriu tik pridurti, kad žinoma, mes palaikėme pasiektą susitarimą. Parlamentas pabandė siekti susitarimo ir mums dar kelia susirūpinimą mokėjimų dalis. Salvadoras apie tai kalbėjo. Bet šiais metais dar liekanti mokėjimų dalis, kuri bus perkelta į 2014 ir mokėjimų lygis, kurį nustatė taryba, yra daug mažesnis už tai, ką numatė komisija. Aš tikiuosi, kad kitais metais mes labai atidžiai stebėsime situaciją e, visų pirma kaip pas, skirstomi, kaip rutuliosis mokėjimai ir taip pat e, sieksime užtikrinti, kad nevėluotų e, prasidėti projektų įgyvendinimas. Ačiū Ivailo, tu tikrai esi teisus. Toliau Heider. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio, kad pasveikinčiau pranešėją su jos pasiekimais, pasveikinti ją dėl viso nuveikto darbo. Darbas buvo nelengvas, atšalėdėti visus vėlavimus, dėl sus, dėl, įbandymų susitarti dėl daugiametės finansavimo programos. Nežiūrint tai, mes sėkmingai dirbome paskutiniais etapais, nors niekas iki galo nebuvo aišku. Manau, kad mums pavyko pasiekti gero susitarimo dėl biudžeto. Parlamento pozicija buvo gana paprasta. Mes tiesiog buvome nusistatę ribas, dėl kurių negalėjome e, būti labai ambicingi. Nežiūrint tai, manau, kad pasiektas susitarimas yra tikrai priimtinas. Kaip įvailo sakė, blogiausia yra tai, kad e, mokėjimų situacija ne, neišspręsta, nes pirmą kartą per daugelį metų mums pavyko padidinti e, asignavimus mokėjimams 500 milijonų eurų. Tačiau liks 20 milijonų neapmokėtų sąskaitų ir ateis momentas, kuomet tas sąskaitas reikės apmokėti ir to neleis padaryti riba nustatyta mokėjimams ir iniciatyva bus tarybos rankose. Taigi tokį palikimą, tokį paveldą mes paliekame kitos kadencijos parlamentui. Tikiuosi, kad iki to momento taryba jau bus apmąsčiusi šią situaciją ir, ir turės pasiūlymą, kaip spręsti šią situaciją. Mane neramina vienašališkas tarybos pareiškimas Ir e, įdomu, kaip taryba mano, kaip reikėtų panaudoti priemonės, finansinės priemonės ir kaip reikėtų spręsti dar kartą mokėjimų problemą. Taikinimo procedūra. Ne, tai negali trukti 14 valandų. Uh, nes tikrasis laikas, di, laikas skirtas konkrečioms dėryboms buvo dvi valandos, o visą kitą laiką mes laukiamo, kad taryba susitartų dėl pasiūlymų. Po dešimties valandų sulaukėme pirmojo pasiūlymo, kuris buvo visiškai nerealistiškas ir nepriimtinas parlamentui. Aš suprantu, kad taryba dirba pagal savo darbo metodą, kuris nėra paprastas, nes reikia susitarti 28 valstybėms, jų visų realijos ir tikslai skiriasi, bet mes negalime laukti 18 valandų, kol tai įvyks turi būti kažkokios diskusijos, kurių metu mes e, sužinotume apie tarybos mąstymą ir ką jį ruošiasi, kaip jį ruošiasi elgtis apie tai reiktų pamastyti ateities taikinimo procedūros. Žinoma, yra naujų technologinių galimybių, mes nebūtinai turime visi būti tame pačiame, e, toje pačioje salėje. Ir taikinimas tikrai neturėtų vykti paskutinę 21 dienos, dienos laikotarpio skirto taikinimo procedūrai dieną. Ir galbūt reikėtų susitikti, kai jau uh, susitarimas yra arti ir tiesiog sudėlioti paskutinius taškus. 18 valandų tikrai negalime laukti, nes viskam yra ribos ir kitaip e, darybos tampa neberealistiškos. Jan Mulder. Ačiū. Toliau Jan Mulder. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiekvieno susitarimo atveju, niekam jis nėra tobulai priimtinans priimtinas. E, tai pasakytina ir apie šį susitarimą. Visų mūsų norai skirtingi, tačiau pritariu tiems, kas sakė, kad šis susitarimas yra geriausias, kokį galėjome pasiekti esamoje situacijoje. Tačiau negaliu, ne, negalime pamiršti, kad šis biudžetas yra 6,5 procentų žemesnis nei praėjusiais metais. Ir aš norėčiau kad man parodytumėte kokį nors nacionalinį parlamentą, kuriam pavyko tą patį padaryti su nacionaliniu biudžetu. Tai norėčiau pabrėžti ypač e, turint omenyje, kad artėja Europos e, parlamento rinkimai. E, nes dabar Europos parlamentas kaltinamas, kad nemoka elgtis su pinigais, o šis susitarimas yra įrodymas, kad taupimo atmosferoje taip pat galime uh, Mm, elgtis protingai. E, noriu pasveikinti Ann Jensen, kuri labai švelniai vedė dėrybas, e, nes jeigu reikia sėdėti taryboje, laukti valandų valandas ir nieko neveikti, man atrodo, kad iš tikrųjų bent jau mano kantrybei būtų tai didelis išbandymas Kaip ir mums visiems man nerima kelia mokėjimai. Taryba turbūt nesupranta, kad jeigu priimami įsipareigojimai, reikia atlikti ir mokėjimus. Tai yra vidinė problema ir tikiuosi, kad per ateinančius metus mums pavyks rasti sprendimą šiai problemai, kadangi visi aršus debatai kiekvieno biudžeto pabaigoje visada kyla dėl mokėjimų ir visada kyla konfliktas tarp komisijos tarybos ir parlamento dėl to, kokie yra tikrieji poreikiai. Man atrodo, jei sugebėtume nustatyti sistemą, mm, kur leistų mums įsilgti į mm, įsipareigojimus, tuomet išvengtume tokių mm, ginčių. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Toliau Alda. Obrigada, Presidente. Gostava também de fazer. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau tarti kelis žodžius. Kai kurie kolegos minėjo, kad šis rezultatas yra geriausias, kokio buvo galima tikėtis. Aš manau, kad jeigu tai buvo geriausias įmanomas rezultatas, tuomet eh, tokiu atveju mes, mums pritrūko drąsos ir ambicingumo siekiant e, ko nors, kas būtų kitoniška. Mūsų frakcijoje nesame nusiteikę nei optimistiškai, nei pesimistiškai. Kaip tik manome, kad nepateisinome Europos piliečių lūkesčių ir kad patys mes kaip parlamentas nepateisinome savo lūkesčių. Ir tų lūkesčių, kuriuos paskatinome puoselėti savo piliečius, darydami įvairius pareiškimus, sakydami, kad jaunimo nedarbas, kova su jaunimo nedarbu bus tinkamai finansuojama, finansavimas įvairioms programoms bus skiriamas, kad galėtume uh, išspręsti dabartinį darbo vietų jaunimo trūkumą. Tyrimai ir plėtra taip pat e, turėjo sulaukti tinkamą finansavimo. O dabar, jeigu pažvelgtume į rezultatą iš šio požiūrio taško, pamatytume, kad e, situacija nuvilia Biudžetas, aišku, iš vienos pusės yra mažesnis 6,5 e, procento negu 2013. Tačiau jeigu atsižvelgsime į taisomosius biudžetus, tai bus 9 procentais mažesnis. Taigi šis biudžetas yra nepakankamas. Portugalijoje sakome, kad reikia sukirpti rūbus taip, kad jie tiktų mūsų figūrai. O dabar, man atrodo, medžiagos rūbui neužteks. Biudžetas iš tikrųjų skurdus ir todėl e, kai kurių e, aspektų tinkamai finansuoti bus neįmanoma. Taip, sumos šiek tiek padidėjo lyginant su pradiniu tarybos pasiūlymu MVI tyrimams ir Erasmus 2 programai, tačiau nepaisant šio nežymaus padidėjimo, Na, jis atsirado todėl, kad pinigai, lėšos buvo pertvarkytos pačia, pačiame biudžete, perskirstytos. O likusi dalis daugiametės finansinės programos į kitus finansuotinus aspektus tinkamai neatsižvelgs. Turime e, atsižvelgti į labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės. Taip pat e, jaunimo užimtumo skatinimo priemonės e, paims, atims lėšų iš kitų biudžeto dalių. Europos parlamentas išsikovojo didesnės sumas humanitariniai pagalbai, lyginant su pradiniais komisijos ir tarybos pasiūlymais. Aišku, mes džiaugiamės tuo rezultatu, tačiau mūsų požiūriai skiriasi, pavyzdžiui, kalbant apie pabėgėlių klausimą. Neseniai vykusi tragedija Lampedūzoje e, pasiuntė didelę šoko bangą tarp gyventojų ir ES institucijų. Tačiau jeigu pažiūrėtume, kaip visą tai atsispindi biudžete, pamatytume, kad biudžete mm, padarytas mažutėlis tik tais padidinimas e, lėšų skiriamų Europos prieglapščio fondui. 2 milijonai taip pat papildomi skirti Frontexui Taigi, kal, žiūrint iš mūsų frakcijos požiūrio taško, pabėgėlių klausimas ir Lampedūzos tragedija, ne, tokių dalykų ne, negalima išspręsti tik per Frontex ar per policijos pajėgas. Reikia šiuos dalykus spręsti visai kitaip, kitomis formomis. O šiame biudžete tam lėšų neatsirado, kadangi prieglobždžio, prieglobždžio fondui skirtas biudžetas yra be galo menkas. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad šis biudžetas yra pirmasis iš e, daugiametės finansinės programos biudžetų ir atspindi taupimo strategiją. Ir mūsų frakcijoje manome, kad šis biudžetas nepadės mums uh, prisidėti užtikrinant, kad valstybėse narėse sugebėsime įgyveninti projektus, kurių reikia visoje Europos Sąjungoje ir kurie padėtų išbristi iš krizės ir nuosmukio. O kai dėl dėrybų, visiškai pritariu tam, ką sakė kitų frakcijų kolegos. Tai iš tikrųjų vos nemazochistinis užsijėmimas to, dėrybos tokiomis sąlygomis yra beveik neįmanomos. Ir todėl norėčiau palinkėti visokiojopos sėkmės kolegoms, kurie atsidurs panašioje situacijoje ateityje. Ačiū. Il y a un humoriste anglais. Vienas anglų humoristas yra pasakęs, Optimistas yra tas, kuris mano, kad mes gyvename pačiame geriausiame pasaulyje. Bet pesimistas taip pat taip galvoja. Ponas Hartungas. Ačiū pirmininkė. 2014 metų biudžetas buvo sudėrėtas ir dėl pasikeitusios tarybos, pozi, dėl tarybos pozicijos e, tas biudžetas nebuvo toks blogas, kaip pageidavo komisija ar parlamentas, tačiau tas rezultatas mūsų piliečiams vis tiek yra blogas. Ir aš e, manau, kad jeigu parlamentas todėl laikys tos pozicijos, kurią užėmė, tai tik dar labiau sustiprins Europos pesimistų pozicijas. Todėl dėl šių priežasčių aš ir balsuosiu prieš 2014 biudžetą. Ačiū už tokį jūsų paaiškinimą, mėly kolegos. Dabar dėl 9 taisymo biudžeto ir 2014 metų biudžeto. Dabar galėsime pradėti balsuoti netrukus. Tačiau dar keletą žodžių dėl pirmojo balsavimo. Dabar balsuosime dėl daugiametės finansinės programos reglamento. Bien, alors, nous passons au vote. Je vous Taigi balsuokime. Pirmiausiai teikiu e, jūsų balsavimui reglamentą dėl daugiametės finansinės programos. Pons Mülderis. Diskusijų pradžioje jau minėjome, kad e, nesutarsime dėl nieko, jeigu nesutarsime dėl visko kiek aš žinau, vienas klausimas dar yra atviras, tai yra to komiteto, kuris svarstys nuo savo išteklių klausimus sudėtis oficialių žinių apie šio komiteto sudėtį nėra ir manęs tai e, nelabai tenkina. Vakar vakare vyko pirmininkų suėga ir joje buvo nuspręsta įtraukti daugiametės finansinės programos klausimą į kitos savaitės darbo tvarkę, tačiau su žvaigždute, kuri reiškia, kad jeigu nebus pateikta pakankamai informacijos apie tą raštą, tai mes dėl šio pranešimo nebalsuosime. O kaip sužinau šiandien ryte, ta žvaigždutė kažkaip paslaptingai dingo ir todėl šis klausimas bus automatiškai trauktas į darbo atvarkę, žinant ar nežinant, kokia bus šio komiteto sudėtis ir man tokia situacija neprimtina, todėl prašau jūsų pareikalauti, kad ta žvaigždutė būtų gražinta ir uh, kad komitetas balsuotų dėl savo pozicijų šio klausimu kitą savaitę. Pirmininkas, ačiū Janui. Ta, aš taip pat norėjau pasakyti, ar įvailo tuo pačiu klausimu, tos pačios pozicijos laikotės, aš norėčiau pritarti Jano mintims. Dar tuo pačiu klausimu, pirmininkė. Žinau, kad didžiosios frakcijos pritars daugiametiai finansiniai programai kuomet bandoma e, kažkaip e, vadovauti kapitulacijai, tai e, siekiama, kad tai kuo greičiau įvyktų, nes taip yra maloniau. Kalbant apie nuosavus išteklius, tai čia parlamentas stato ant kortą savo patikimumą. Kuomet mes sutvirtindami rezoliuciją Liepos mėnesį pareikalavome įsteigti tą komiteto darbo grupę dėl nuosavų išteklių, mes taip pat pastatėme ant kortos parlamento reputaciją, patikimumą. Ir kalbant apie tą formalų dėlsimą, kuomet komisija sugebės atsakyti į mūsų klausimą kitą savaitę, ir e, toliau galėsime balsuoti pirmadienį mūsų komitete dėl šio klausimo, tačiau noriu Jums priminti, kad vis tik ta situacija mums kelia didelį nerimą, e, kadangi ruošiamos, e, ruošiame tinkami sustrimai su Šiaurės Amerika ir ketinama atsisakyti muito mokesčių. Tačiau darbų tvarkaraštis mums e, vis dar yra nepateiktas, todėl būtų pakankamai lengvabūdiška dabar pritarti. Daugiametį finansijai programai reikėtų palaukti, kol bus mums e, pateiktos atitinkamos garantijos ir jeigu lapkričio plenarnėje sesijoje tų garantijų nes, nesulauksime, turėtume nukelti diskusiją dar vėlesniam laikui. Pirmininkas siūlau ne renkti diskusijos dabar šio klausimu, sako pirmininkas, mes jau ilgai šį klausimą svarstėme, nes negalime teikti, kad neturime jokių garantijų dėl aukšto lygio darbo grupės dėl nuosavų išteklių. Vienintelė politinė problema, kuris susijusi su šio aukšto lygio darbo grupe, yra klausimas, kurį bandau spręsti jau šešis mėnesius. E, ir be mano pastangų, atleiskite man už tokį teiginį, ta grupė apskritai nebūtų buvusi įsteigta. Ir vienintelis klausimas, e, kurį dar reikia spręsti, tai yra šios grupės pirmininkas. Kas turėtų ją pirmininkauti? Todėl, kad didžiųjų frakcijų pirmininkai e, šio klausimo apskritai nesvarstė. Vienos frakcijos pirmininkas pasiūlė kandidato pavardę, aš taip pat e, asmeniškai pateikiau atinkamą pasiūlymą, aš nežinau, e, kad kitos frakcijos tą būtų padariusios ir mes niekuomet nesugebėsime susitarti dėl darbo metodų, dėl santykių tarp institucijų e, tvarkarašio, kol nebus patvirtintas pirmininkas šiai grupiai ir jis turėtų būti pakankamai aukšto lygio, kad galėtų pirmininkauti tai aukšto lygio grupė. Tai kuomet mes jau paskirsime pirmininką aukšto lygio, kuris taip pat bus aukšto lygio, tai jau kiti turės būti šiek tiek mažesnio lygio. Ir e, savaime suprantama, kad e, tas aukšto lygio pareigūnas, pareigūnas, kuomet bus patvirtintas, e, pats galės nulemti, kokiais metodais ta darbo grupė turėtų vadovautis. Taigi, Aš e, e, pratesdamas e, dabar Jano ir Ivailo mintis noriu pasakyti, kad kai plenarinė sesijoje vyks galutinis balsavimas dėl daugiametės finansinės programos, mes, parlamentas, turime turėti gavę iki to laiko būtinas garantijas. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, e, kuri yra salėje, e, kuri mums patikė tinkamą informaciją apie tai, kokios diskusijos vyksta korepere, tačiau ta informacija mums dar nėra visiškai primtina, reikia, kad ją įvertintų pirmininkų suėga. Ir kaip Janas Mulderis minėjo, svarbu, kad parlamentas uh, galėtų nuspręsti balsuoti ar nebalsuoti kitą savaitę. Aš po šio mūsų posėdžio pateiksiu tinkamą informaciją parlamento pirmininkui, tačiau mes privalome balsuoti savo komitete dabar, kadangi jeigu nebalsuosime dabar šiandien, tai kitą savaitę taip pat negalėsime balsuoti, nes tokia yra padėtis. Nebalsuodami šiandien mes negalėsime balsuoti plenarinėje sesijoje kitą savaitę. Todėl aš ir teikiu šį klausimą balsavimui, turint omenyje, kad yra dar papildomų problemų. Ir e, tas e, prašymas nukelti balsavimą yra visiškai pagrystas, nes dar turime išsiaiškinti su taryba ir komisija, Tuometės finansinės programos aštuntojo straipsnio tekstą, kuris turi atitikti Sanglos fondo reglamento 21 straipsnį. Ir biudžeto komiteto leidinyje yra išplatinta atitinkama informacija, kuria teigiama, kad jeigu e, komisija atsisakys biudžetinio signavimo suspendavimo regionų vystymo fondo, sanglaudos fondo, socialinio fondo, žemės ūkio plėtros fondo ir jūrininkistės, jūrininkistės fondo, tai yra visų struktūrinių fondų. Ir nesies šių fondo lėšų panaudojimus su e, tinkama ekonomikos valdysena komisija turėtų perkelti suspenduotus mokėjimus į kitus metus E, tačiau neperkelant į e, plus 3 e, kas pakeičiat atitinkamą konstatuojamą dalį. Taigi, ne. mes čia nuostatai trauksime į savo atvirtinamą tekstą. Taigi viską įsiaiškinus, dabar teikiu balsavimui daugiametės finansinės programos reglamentų. Balsuojame elektroniniu būdu. Ne, yra pakeitimų, tuomet e, dar turėsime balsuoti dėl atskirų pakeitimų. Dabar teikiu balsavimui pirmiausiai pakeitimus. Ketvirtasis pakeitumas, pakeitimas Helgos Triupilkas už. Keturi, kas prieš. Visi kiti, kas susilaiko, atmesta. Žodiniai A ir B pranešėjų pakeitimai teikiami kartu, kas už, prieš, šeši, kas susilaiko, pritarta. Penktasis pono Ferreiros pakeitimas, kadangi yra keli parlamentarai, vyrai ir moteris, tą pačią pavardę. Taigi, kas už? Keturi, kas prieš? Dauguma, kas susilaiko, atmesta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas, Helgas Trupil pranešėjas prieš, kas už? Keturi, kas prieš? Dauguma susilaiko, atmesta. Helgos Triupel antrasis pakeitimas, pranešės pritarė, kas už, kas prieš, trys susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas liberalų frakcijos, pranešės už, kas už, prieš, susilaiko šeši susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Įranga. Balsuoti baigiame. 28 už 5 prieš. Niekas nesusilaikė pritarta. Dabar balsuosime Dėl devintojo taisomojo biudžeto patvirtinimo. Balsavimo sąrašo nėra, kadangi vyks dėl devintojo taisomojo biudžeto vienas balsavimas, per kurį pritarsime devintam teismam biudžetui, dėl kurio buvo susidarėta, įtraukdami SRD frakcijos žodinį pakeitimą, kuris jums buvo išdalintas. Parlamentas pabrėžia, kad laikosi ir toliau savo principinės pozicijos, kad specialių priemonių finansavimas, kaip pavyzdžiui, ES solidarumo fondas turėtų būti įtrauktas į biudžetą ir viršyti metės nacinės programos uh, uh, ribas uh, ir nepritarė tarybos vienašališkam pareiškimui dėl mokėjimų asignavimų. Tas žodis pakeitimas buvo teikiamas todėl, kad darybų pabaigoje taryba paskelbė vienašališką pareiškimą, pagal kurį visos papildomos priemonės, e, jų finansavimas neturėtų viršyti daugiametės nacinės programos e, aukščiausių ribų. Na ir mes negalime užkirsti kelio tarybai tokių vienašališkų pareiškimų skelbti, net jeigu jie ir kvailai skamba, kaip ir taryba negali mums to uždrausti. Mes dabar mandagiai pasakome, kad jų E, deklaracija jų pareiškimas yra kvailas, o e, mūsų interpretavimas yra tinkamas. Ir taip kaip Alda siūlė, reikėtų tarybai dabar pasvarstyti, kaip e, geriau suorganizuoti taikinimo procedūrą. Taigi dėl teismo biudžeto dabar balsuojame elektroniniu būdu kartu su šiuo žodiniu pakeitimu pradėme balsuoti. 33 už 2 prieš, niekas nesusilaiko pritarta. Paskutinis balsavimas e, tai yra Žano Liuko Deano pranešimas dėl atstumo priemonės mobilizavimo, skiriant paramą Kipro struktūrinių e, programų finansavimui. Galima balsuoti keldami rankas, ar ne? Nes sekretariatas neleidžia. Jo, Mes esame dabar tokie padėtyje, kai sekretariatas nusprendžia, na geriau balsuokime elektroniniu būdu, tai bus skaidriau ir demokratiškiau. Skubėkite balsuoti, čia kai kurie dar miega. Balsuoti baigiame. Jau visi balsavo, galiausiai du paskutiniai atsibūdo, 33 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi, dar nebaigiame visų balsavimų, tačiau baigiame balsuoti dėl dokumentų susijusių su biudžetu ir daugiametė finansinė programa. Tai dabar jau biudžeto komisijos pirmininkas gali lengviau atsikvėpti, stipriai lengviau. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams tiems, kurie rengia pranešimą dėl daugiametės finansinės programos, dėl taisomojo 2013 metų biudžeto, dėja pranešėjo nėra salėje. Dėkoju pranešėjams, kurie rengė pranešimą dėl 14 metų biudžeto, Monika Holmeier, jos taip pat nėra salėje, tačiau ypač noriu padėkoti Annai. Tikrai uh, aukštai vertiname tą Anos pasiektą sėkmę. Ana dėje jau baigė savo darbą Europos parlamente, neketina daugiau kandidatuoti, taigi norėčiau, kad jai ypatingai padėkotume dabar plojimais. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, mielai Egliai, jūsų ministrui taip pat nusipelnote plojimo. Jūsų ministras, ambasadorius, taip pat tarybos biudžeto komiteto pirmininkas. Na, oficialiai jūs esate mūsų priešininkai. Ir atstovaujate skirtingai e, kitos institucijos pozicijai, tačiau mes tikrai norime tos priešpriešos gilinti ir e, tas faktas, kad sugebėjome susitarti, jau parodo, kad abi šalis iš tikrųjų dėjo labai daug pastangų, savo darbą atliko pakankamai gerai. Taigi dar kartą dėkoju pirmininkaujančiai Lietuvai. Ir e, taip pat komisijos atstovas dar vis tik yra salėje, vis dar vienmarškinis. Ir noriu pasakyti, kad šiais metais komisija elgėsi labai išmintingai, bendradarbiaujančiai, kūrybingai ir dieną naktį atliko savo sąžininko tarpininko funkciją. Kai kurie iš mūsų karts nuo karto dažnai netgi brutaliai užsipuola komisijos atstovus dalyvaujančius mūsų posėdžiuose, taigi dabar turime galimybę padėkoti Europos komisijai. Žinoma, pagal nusistovėjusias tradicijas iš karto po balsavimo tvirtinant biudžetą trečiadienį politinės frakcijos ir pranešėjas atsakingas už biudžeto klausimus, pranešėjai mus pakvies išgerti šampaną, jeigu patvirtinti rezultatai bus teigiami ir visi čia dalyvaujantis asmenys, institucijų atstovai turės būti pakviesti e, tą progą ir iš anksto noriu padėkoti už šį kvietimą Anai ir iš karto noriu e, priimti šį kvietimą, jeigu jis man bus įteiktas. Taigi dabar 13-14 darbo atvarkės klausimai. Du ponios Karvajo pranešimai. program. Tout le monde là? Tai yra uh, kosmoso sėkimo programa. Yra iš viso penki pakeitimai. Pone Karvajo, galime dėl visų balsuoti drauge? Ne, negalime? Galime? Korsika ir Portugalija nepritarė. E, pirmas, trečias pakeitimas, kas už? Kas prieš? Niekas. Vienbalsiai. Susilaikiusių nebuvo. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Ponas Hartong susilaikė. Patvirtinta. Penktas už, prieš. Trys susilaikė. Patvirtinta. Jau kitokia dauguma. Šeštas ponios Karvajo, kuris taip pat apima ir pakeitimą žodžiu. Sąjungos indėlis į išbraukiamas žodis maksimum. Kas už? Kas prieš? Nu, susilaikę. Trys susilaikė. Toliau septintas pakeitimas. Pranešėjos kas už, kas prieš. Trys susilaikė. Patvirtinta. Ar galiu 8, 9, 10, 11. Ne, jis neatkrenta. Jis atkristų, jeigu 7 būtų atmestas. 8, 9, 10, 11. 8.90. Ne, 8.90. Kas už? Teikiu kartu. Kas prieš? 3. Susilaikė. Abiems pakeitimams pritarta. 10.11. Dėl jų kartu galime balsuoti. 10. tuomet. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. 11. už? Prieš susilaikė, vienas susilaikęs patvirtinta. Toliau dvyliktas, ne? Tai balsuojame dėl dvyliktojo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Tryliktasis ponio, pono Minar pranešėjo už kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Toliau konstatuojamosios dalies punktai 2, ponios Karvaja pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14. Pono Minar, e, kas už, panešėjo už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Toliau antras ponios Karvajo techninio pobūdžio, dėl nebalsuojame. Dabar, dabar galutinis balsavimas balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsuoti baigėme 31 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Sveikiname poną Karvajo. Toliau iš karto periname prie kito jos pranešimo Kopernikus programos, kuri anksčiau vadinosi GMES programa. Ar galime dėl 6 ir 7 balsuoti draugė? GUE nesutinka. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Vienas prieš susilaikė patvirtintas. Septintas už. Prieš. Trys susilaikė patvirtintas. Septintasis atkrenta. Aštuntas. Ne, dvidešimt antrasis ir aštuntasis, ne, septintasis atmes, atmestas. 8.90 dienos galiu teikti kartu, taip? 8.90, kas už? Kas prieš? 3. Susilaikė, patvirtinta. 11. Kas už? Kas prieš? Vienas prieš susilaikė patvirtinta. 26 pono Minarkas už, kas prieš, susilaikę, atmestas. 12 ponios Karvajo, kas už, kas prieš, susilaikę, vienas susilaikęs, atmesta. 24. Ne, patvirtintas, sako pirmininkas, atsiprašau. jūs visi sutarėte, kad jam buvo pritarta. Aišku. Mano regas silpsta. 24. pono Minar pranešėjo už. Kas prieš? Atmestas. Nežiūrint kai kurių e, socialistų pozicijos. Tre, 13. ponios Karvajo. Ne, 25 pranešė už jį. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. 13. Galime balsuoti, nes du pakeitimai atmesti, bet dėl 13 reikia balsuoti. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 14, 15, 16 draugė, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 17 pranešėjas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 Angelikos Vertman pranešėjas, pranešė prieš kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Galime dėl pirmo antrojo barsuot kartu? Ne. Pirmas. Kas už, kas prieš? Susilaikė patvirtintas. Antras už. Prieš. Susilaikė. Trys e, taip pat patvirtinta. Nebalsavome dėl trečiojo. Nebalsuojame dėl trečiojo, dabar ketvirtas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas vienbalsiai. 19. Panios Vertman e, pranešėjo už kas už. Prieš susilaikė vienbalsiai. 20. Pono Minar jį juo žodis ubiquity keičiamas žodžiu omnipresence. Nepaprastai subtilus niuansas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Ačiū. Darau išvadą, kad dviems frakcijoms žodis ubiquity patinka lab, labiau nei omnipresence. Kolegos, jeigu jūs gebėsite paaiškinti jų skirtumą e, savo rinkėjams, aš tikrai jumis žavėsiuos. Deriname pasiekėme filosofinės aukštumas. 21. Pono Minar pranešė prieš kas už. Jis atkrenta, nes at... 23. atmestas. E, penktas pakeitimas. Jį reikia teikti balsavimui, sako pirmininkas. Kas už? Penktąjį. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Trisdešimt du už, trys prieš, susilaikiusių nebuvo, sveikinama ponia Karvajo. Dabar penkioliktas darbo tarkės punktas. Pono Darden pranešimas, E, pranešėjas dalyvauja posėdėje. Ar visi turite balsavimo sąrašą dėl pono Dardeno pranešimo, e, dėl ES valstybių narių pasirengimo veiksmingai ir laiku pradėti naują į sanglaudos politikos programavimo laikotarpį? Pradedame nuo keturių po, po, pono Kozlovskį pakeitimų, kuriuos visus norėčiau teikti kartu balsavimui. Bet susiduriu su pasipriešinimu. Pirmas, kas už? Kas prieš? 3, 6. Susilaikė. Patvirtintas. Antras už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Trečias už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Ketvirtas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Penktas. Tapatus ketvirtajam šeštas atsimtas. Septintas. Septintas taip pat atsimtas. Ačiū Janui. Aštuntas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. E, devintas. Pakeitimas žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 27 už, 3 prieš, 2 susilaikė, patvirtina, patvirtinta, sveikiname poną Darden. Ir dabar periname prie Bon, ok. Alors, si je comprends. Pone pranešiau ir prašau jūs ypač atidžiai manęs klausytis. Teisininkai teigia, kad jūsų pirmasis pakeitimas e, teisinių požiūrių yra nepriimtinas. Aš čia mano frakcijai tą pastabą reiktų skirti. Meli kolegos, nežiūrint visų mano pastangų, teisės tarnybos aiškinimas yra štai koks, kad pirmasis pakeitimas nėra priimtinas, aš dėl to apgailestauju ir jo balsavimui neteiksiu. Bet rezultatas, kurio jūs siekėte, gali būti pasiektas per balsavimą dėl galutinio protokolo. Tai yra tie, kurie balsuoja už, atmeta protokolą. tie, kurie balsuoja už pono Alfonsijų išvadas, atmeta protokolą. Tie, kurie balsuoja prieš pono Alfonsijų patiktas išvadas, patvirtina protokolą. Ir balsuosime iš karto elektroniškai. Ar visi supratote? Jeigu balsuojate taip, tai vadinasi atmetate, o jeigu ne, tai už. O ką man daryti? Balsuoti pradedame. Le vote est ouvert. Bien. Il, manque un. Il en manque un. On y va. Le vote est clos. Balsuoti baigėme. 9 už, 23 prieš, susilaikiusių nebuvo. Protokolas patvirtintas. Išvados atmestos, bet protokolui pritarta. Puiku. Ačiū. Tai buvo pasiūlymas dėl Maroko, bet ponas Alfonsinė apsiribuoja Maroku. Jis taip pat siūlo balsuoti dėl protokolo su Gabono Respublika. Ir šiuo atveju jis siūlo balsuoti už. Vienas balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tai tiek e, iš žuvininkystės ryties. Toliau yra Giovanni Lavija pranešimas dėl išlaidų susijusių su maisto grandinė, gyvūnų sveikata ir gerovė bei augalų sveikata ir augalų dauginamąją medžiagą valdymo nuostatos. Čia kalbame apie žmogaus, gyvūnų ir augalų sveikatą ir gerovę, taip pat moterų, vaikų, našlių ir žmonių su negale. Yra keturi pranešėjo pakeitimai. Taip, Aldo, dėl visų kartų. Kas už, kas prieš, Sus, vienas prieš susilaikė, Ačiū, pritarta. Dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniškai. Tokia svarbia tema būtina balsuoti elektroninėmis priemonėmis. Balsuoti baigiame. Trisdešimt už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją, kurio čia nėra.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 Nekalbėkite ir dar neišeikite, dar liko keli balsavimai. Komisijos biudžeto perkelimai pranešėjo nėra, yra vienas balsavimas, per, perkelimas 30, tai yra įsipareigojimo signavimų perkelimas. 5 milijonai reikalingi intervencinėms priemonėms Mm, žuvų rinkai 2013 metams. E, įvyko juridinio pagrindo pakeitimas ir kas už šį perkelimą? Kas prieš? Du. Susilaikė? Priimta. Ir visa serija perkelimų kitose skirsniuose – Derekas apie juos pakalbės. Ar viską vienu, vienu kartu pristatysite taip, Derekai? Ačiū, pirmininkė. Baigiantis metams prašymų dėl perkelimų skaičius auga ir todėl šiandien turime keturis iš regionų komiteto, taip pat prašymą dėl perkelimo iš ombudsmeno, išorės veiksmų tarnybos, audito rūmų ir visi šie prašymai e, turėtų būti pas jūs ir galėtumėte susipažinti su smulkmenomis. Yra dar vienas iš ekosoko. soko Tai yra nedidelis perkelimas. Visi prašymai dėl perkelimų yra nedideli, išskyrus kelis. Ir kadangi tai yra perkelimai, jie biudžete, biudžetui poveikio neturi, yra neutralūs ir todėl nemanau, kad turėtų kelti nors, kokią nors prieš priešą. Ir prašyčiau kolegų pritarti visiems šiem prašymams. Ačiū. Taigi, Taigi, jei tinkamai supratau, Derekai, dėl keturių pirmųjų tai tik informacijai. Keturi pirmieji yra tik informaciniai? Ne, reikėtų balsuoti dėl jų visų. Vie, vienu kartu, dėl visų kartu. Taigi galime balsuoti dėl visų keturių prašymų pe, dėl perkelimų iš regionų komiteto, kas už prieš susilaikė Priimta. Toliau. Dėl ombudsmeno. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl EIVT. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl auditorumų. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta priimta. Ir dar vienas prašymas dėl perkelimų pateiktas e, ECOSOC komitetu. Galime balsuoti dėl jo dabar ar, dėl, ar kitame posėdėje. Pranešėjas yra už tai, kad balsuotume. Balsuojame dabar. Kas už? prieš susilaikė priimta. Nėra pastatų politika išbraukta iš balsavimo sąrašo, taigi balsuoti baigiame. Très bien. Je, je cède à ce stade la... Dabar aš perdodu pirmininkavimą posėdžiui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 Europos prisaikymo prie globalizacijos padalinių mm, lėšų mobilizavimas. Žodis teikiu pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie Danijos kompaniją Vestas Group, kuri gamina vėjo turbinas ir paprašė pagalbos dėl 611 žmonių, kurie buvo atleisti. Ir ši parama būtų skirta mokymui, profesiniam konsultavimui, būstui ir parama žmonėms, kurie norėtų užsijimti savarankiška veikla ir taip pat žmonėms, kurie yra vyresni nei 55 metų. Ši idėja susilaukė palaikymo Europos komisijoje ir mes siūlome šeš... 6 milijonų 364 tūkstančių 643 eurų paramos ir fonde e, dar liks 25 procentai maksimalios sumos, kuri yra numatyta šiam konkrečiam fondui. Tai tiek. Ok. No interventions. Nėra pasisakymų. Ačiū. Toliau E, Europos prisaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, e, e, paraiška Narančio. Atsiprašau, pranešėjas Narančio. Mes turime mobilizuoti 9 milijonų sumą, kad padėtume 4 tūkstančiam darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Nokijos, nes jų mm, gamikla užsidarė tai paveikia taip pat ir kaimininius miestus ir jų gyventojus. Ir e, turbūt nereikia daugiau informacijos jums pateikti, bet tai yra vienas iš puikių pavyzdžių, kokius pokyčius sukelia globalizacija. Tai yra Nokijos kompanija, kuri anksčiau buvo Europos technologijų pažangos simbolis tačiau susidūrė su produkcijos problemomis susijusiomis su Europos konkurencingumu. Ir nors Suomijoje yra mažiausias nedar, vienas mažiausių nedarbo lygių Europos Sąjungoje ir sveika ekonomika, šiai kompanijai jau antrą kartą skiriamas šitokios lėšos. Nokia, Nokijoje dirbo vienas iš penkių e, informacinių technologijų sektoriaus darbuotojų Europoje, tačiau dabar ši įmonė praranda savo pozicijas dėl Kinijos ir Indijos e, konkurencijos. Elektronikos pramonė Suomijoje suveikia darbo vietą 70 tūkstančių žmonių, dabar tų žmonių bus 10 tūkstančių mažiau. Atleidimo priežastis yra ta, kad telefonų surinkimas vykęs šiuose gamyklose buvo perkeltas į Aziją, Azijos šalis. Penkiasdešimt procentų e, padė, e, lėšų padengia Suomijos vyriausybė. Ši programa taip pat skirta padėti naujiems verslininkams. Nuo 2000 mes padėjome 100 tūkstančių darbuotojų. Tai yra labai svarbu. Taip pat tam skirta beveik 500 milijonų eurų. Tai atspindi tuos iššūkius, su kuriais susiduria įmonės ir mes užtikrindami piliečių gerovę. Ši priemonė leidžia mikro lygių sukurti darbo vietas ir todėl labai svarbi yra. Manau, kad turėtume palaikyti šį mobiliza lėšų mobilizavimą Nokijai. Ačiū. Ačiū. Neduosiu. Ir dabar Paskutinis klausimas dėl EGF, dėl pristaikymo prezentacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimą ir sveikiu žodį poniai Neinski. Ačiū. Aš raginu Jūs palaikyti Vokietijos įmonės prašymą dėl First Solar Manufacturing įmonės darbuotojų paramos. Ši procedūra atitinka 28 institucinio susitarimo punktą ir taip pat 927 2006 metų e, tarybos ir parlamento reglamente dėl e, Europos susitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo reglamente taip pat numatyta tokia galimybė. First Solar yra JAV įmonė, E, kuri gamina saulės e, elementus Vokietijoje. Per keletą pastarųjų metų Kinijoje e, buvo per viršyti saulės baterijų ir elementų gamybos pajėgumai ir dėl to 40 procentų nukrito kainos. Nuo 2005 iki 2011 metų Kinijos e, e, pajamos padidėjo nuo 11 iki 45 procentų, o Vokietijos nuo 64 sumažėjo iki 21 procento. Įmonės nemokumas baigėsi tuo, kad e, buvo atleista e, be galo daug darbuotojų. Ir todėl 4 procentais regione padidėjo nedarbas. Ši sritis jau kenčia nuo e, didelio nedarbo 11,3 procento lyginant su nacionaliniu 7,4 procentų lygmeniu. Paraiškos biudžetas yra 4,6 milijonų eurų, 50 procentų iš tų lėšų, 2,3 milijonų bus Europos globalizacijos fondo įnašas. 875 atleisti darbuotojai turės dalyvauti programoje, kuri padės jiems reintegruotis į darbo rinką. Pavyzdžiui, eis į mokymo kursus, jiems bus padedama ieškoti darbo, taip pat mokamos e, nedarbo išmokos ir taip toliau. Dar sėki raginu pritarti rezoliucijai ir ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju. Ačiū, daugiau nėra norinčių pasisakyti. Kitas punktas - Europos ilgalaikių investicijų fondai. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, pristatydama šią nuomonę. Ekonomikos komiteto vardu ją rengiame. Čia kalba eina apie naująjį komisijos reglamentą dėl ilgalaikių investicijų fondų. Manau, kad biudžeto komitetas galėtų teigiamai vertinti šį pateiktą komisijos pasiūlymą, nes jeigu pamenate pastarąjį kartą buvo labai garsiai reikalaujama tokio komisijos teisės akto pasiūlymo, dabar komisija jį parengė tam, kad būtų galima apriepti ir suderinti tarpusą tarpusavėje visus ES galiojančius e, reglamentus šią temą tam, kad e, investuotojams būtų suteiktas e, bendras teisinis pagrindas. <clears throat> Padėtis yra tokia, kad įsigaliojus šiam reglamentui didelių pokyčių neįvyks, bus įsteigta priežiūros institucija, kuri turėtų prižiūrėti ilgalaikių investicinių fondų veiklą, tačiau mums yra svarbu parengti ir patvirtinti savo atitinkamą nuomonę, kadangi mūsų komitetas buvo tarptų komitetų, kurie reikalavo komisijos parengti šį reglamentą. Taigi mes esame pateikę atitinkamų pakeitimų dėl konstatuojamųjų dalių ir pirmiausia reikalavome, kad Europos vertybinių popierių rinkos agentūra gautų papildomus įgaliojimus kontroliuoti šios procesus. Mes, aišku, labai mielai agentūroms steikiame naujas funkcijas, tačiau būtina, kad būtų suteiktas ir papildomas finansavimas šioms funkcijoms atlikti. Taip pat Mes pagėdaujame, kad e, tų investicijų fondų veikloje nedalyvautų šalis, kurios laikomos mokesčių priebėgomis. Tokiu būdu siekiama suteikti šiems investicijų fondams didesnį teisinį saugumą. Dar vienas pastebėjimas dėl ilgalaikių finansinių priemonių. Ir jeigu šie investicijų fondai pasitelkia finansavimo priemonės gautų taip pat dar ir papildomos išsamesnės informacijos, mums tai taip pat būtų visiškai priimtinas, suprantu, patvirtinami šią nuomonę, mes ES nespręsime visų infrastruktūros ir su investicijomis susijusių problemų, tačiau mes um, bent jau pasistengsime uh, kažkaip uh, įtakoti ir spręsti uh, šias problemas ir paskatinti investicijų šioje srityje. Ačiū. Ponas Pikė, ačiū, pan pirmininkė. Trumpai tik tai noriu pabrėžti šio klausimo svarbą. Noriu pirmiausia atkreipti dėmesį į ilgalaikių finansinių investicijų, į, pirmiausia, į infrastruktūros projektus poreikį Europoje. Rinkoje labai trūksta ilgalaikių investicijų. Tačiau man kelia šiokį tokį nerimą, kad šiame reglamente nėra patikslinami kai kurie aspektai. Bandoma sudaryti įspūdį, kad tai yra nereikšminga priemonė, nors jos mastas yra pakankamai didelis, lyginant su kitais investicijų fondais, kurie veikia Europoje, su įvairiais bankinių finansinėmis priemonėmis. E, taip pat e, aspektai susijęs su šių investicijų fondų pajėgumais e, ir valstybių narių turima arba valdoma jų aktyvų dalimi. Visus šios aspektus reikėtų patikslinti Taip pat reikia rimtai svarstyti išvestinių e, <clears throat> finansinių priemonių naudojimo galimybę ir tam nebuvo skirta pakankamo dėmesio, todėl reikėtų elgtis labai apdairiai ir šiame reglamente taip pat uh, e, išsameu pristatyti visus man minėtus aspektus, tačiau šiaip jau ta priemonė nusipelno dėmesio ir galėtų būti labai naudinga. Trumpai tik noriu pakomentuoti, nes visiškai pritariu pono reikė mintims. Ne visi aspektai yra iki galo aiškus mums. Yeah man kyla tam tikrų klausimų susijusių su šių finansavimo priemonių naudojimo arba taikymo laikotarpio pabaiga. Mūsų komitetas iš tiesų nėra kompetitingas šis klausimas, mes turėtume gauti atitinkamą ekonomikos komiteto uh, patarimą, <clears throat> kaip elgtis su, su ekonomikos komitetu, turėtume pasikonsultuoti, nes e, kai kurie dalykai mums yra ne visiškai aiškus, tą norėjau pasakyti, pirmkas, ačiū. Ar Ivailo norėtų pateikti informacijos dėl trišalių darybų eigos. Atsiprašau, mes labai greitai pradėjome svarstyti šį klausimą. Iš tiesų labai daug ko neturiu jums pranešti. Norėčiau tik tai papasakoti, kokia yra naujausia padėtis. Vyko pirmasis trišalis susitikimas. Svarstėme pirmosius tris keturis labiausiai ginčinius klausimus susijusius su. su viršutinėmis ribomis. Kita pirmadienį vyks kitas trišalės susitikimas, svarstysime kitus straipsnius. Kol kas ne išvelgiu jokių esminių problemų, galbūt po dviejų, trijų savaičių išriškės tarybos pozicija ir klausimai, dėl kurių labiausiai nesutariama, kol kas pirmikaujantis šalis bando įsiklausyti į mūsų poziciją, tačiau dar nesulaukime ne, jokių atgarsių aiškių iš tarybos. Tokia yra padėtis po pirmo trišalio sustikimo, o Strasbūrė pirmadienį vyks antrasis sustikimas. Ačiū. Periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto, tai yra studijos rezultatų pristatymo ir Pirmininkavimą perima ponė Neinski. E, ačiū. Aš trumpai pristatysiu šią studiją, kad e, tie, kas ją rengia, turėtų daugiau laiko ją e, mums pristatyti. Po arabo pavasario įvykių ir ES duotų įsipareigojimų teikti paramą tom šalims, mums vertinant suteiktą joms paramą, reikia e, ištirti, kaip ji buvo panaudota mokesčių mokėtojų e, interesų vardan. Tos studijos tikslas pa, ištirti strateginį suteiktos paramos poveikį, e, po arabų pavasario įvykio. Taip pat atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, E, turime atsiž... įvertinti, kaip parlamento rekomendacijos yra įgyvendinamos, panaudojant paramą. Turime taip pat išsiaiškinti, ar ši finansinė priemonė iš tikrųjų prisideda prie žmogus teisų sklaidos, skurdo mažinimo ir demokratijos sklaidos. E, tirta padėtis Alžyre, Tunise ir Egipte. Ir atlikta išsami analizė. Uh, Svarbi tyrimė daroma išvada yra tai, kad parama biudžetui nėra veiksminga priemonė užtikrinti demokratijos klaidą, bet ji prisideda prie ekonomikos augimo ir taip pat skatina demokratizaciją. Toliau, nebedelsdama, norėčiau mm, suteikti žodį tyriejų komandai, kad jie pristatytų savo darbo rezultatus, bet jų nematau, sako kalbėtoja, ne, juos matau. Noriu visų pirma padėkoti už mums suteiktą galimybę pristatyti pagrindinės e, mūsų parengto tyrimo išvadas. Noriu prisistatyti ir pristatyti kolegas. Esu čia su pone Viljams. Mes dirbame Ekoris biure, kurio būstinė yra Rotterdame, Niderlanduose. Mūsų tyrimo pavadinimas jau pristatytas. Parama biudžetui ir jos poveikis e, demokratiniams pokyčiams. E, tyrėme, kaip minėta, tris šalis - Egiptą, Alžyrą ir Tunisą. Mūsų paprašė dėmesį sutelkti į keturis pagrindinius aspektus rengiant šį tyrimą. Visų pirma, ar ES teikiama biudžeto parama pasikeitė e, po įvykių tose trijose šalise, po arabų pavasario įvykių. Taip pat, ar e, konkrečios Europos parlamento rezoliucijos įgyvendinamos, jas atsižvelgiama teikiant e, paramą biudžetui tų šalių. Taip pat kokios yra biudžeto stebėsenos sistemos ir dar vienas klausimas - ilgalaikis e, paramos biudžetui poveikis ir jo, jos poveikis demokratijos klaidai, skurdo mažinimui, lyčių aspekto integravimui. Taigi tokie buvo mūsų tyrimo tikslai. Mes e, išnagrinėjome daugybę dokumentų Taip pat e, lankėmės e, visose trijose šalise. E, į šalis vykome draugė su kolegė Anija ir vietoje, dirbdami vietoje, mes taip pat sulaukėme paramos iš vietos konsultantų. Prieš pradėdamas detaliau pristatinėti visas tris šalis, norėčiau pasidalinti kai, kur, kai kuriais preliminariais pas, pastebėjimais apie jie išdėstyti mūsų tyrimo antrajame skyriuje, nes mes manėme, kad būtina e, aiškiai suvokti svarbiausius, pamatinius aspektus. Atlikome arabų pavasario e, įvykius visose, visose at, at, išanalizavome arabų pavasario įvykius visose trijose šalise, taip pat nusprendėme pasigilinti e, į, na, ne tie, į demokratijos klaidą, kaip jį vyksta tose šalise. Taip pat e, įvertinome e, paramos biudžetui politikos evoliuciją, kurią teikia komisija nuo 2000 metų. E, nagrinėjome, kaip ta, tos gairės keitėsi ir, ir kaip ta parama uh, kaip tai atitiko e, pasikeitimus šalyse ir taip pat įvertinome Europos kaiminystės politiką ir nagrinėjome, kokiu mastu demokratijos sklaidos matmuo išplėtotas e, Europos kaiminystės politikos dokumentuose. Na, tas skyrius ne, netrumpas ir būt, už, užtruktų, jeigu bandyčiau išvartinti viską, kas ten yra aptarta. Akcentuosiu svarbiausius punktus. Jie yra pristatyti šiuose skaidrėse. Visų pirma, nagrinėdami demokratijos sampratą, e, turime suvokti, kad šiuose šalise vyksta demokrat, demokratiški persitvarkymai ir jie užtrunka. E, pavyzdžiui, įvykiai Egipte um, atskleidžia, kad kurį laiką šalis, e, šalyje vyksta pažanga, o paskui vyksta stiga, stigus grįžimas atgal. Šie procesai užtrunka, jie vyksta laikė ir todėl sunku sunku pasiekti konkrečių tikslų per biudžeto gyvendinimo laikotarpį. Ilgiausias biudžeto gyvavimo laikotarpis yra trys metai, bet dažnai tie politiniai procesai užtrunka ilgiau nei du ar tris metus. Mes, kurie esame iš kitur vertindami padėtį tose šalise, neturėtume pervertinti tikslų, kurių galima pasiekti. Išorės jėgos gali turėti tam tikros įtakos, tačiau jų vaidmuo vis dėlto yra ribotas ir tai turėtume suvokti, bandydami atsakyti klausimą, ko, kokio poveikio pavyko pasiekti parama biudžetui. Ir vertindami tai turėtume nepamiršti, kad, tų, kad reikia gerbti tų šalių nacionalinį suverenitetą. Kai kalbame apie demokratijos kiekį, iškart periname prie svarstymų, kokios yra užtikrinamos suverenios teisės ir e, iš esmės iš, mes kaip išorės veikėjai bandome daryti įtaką tai šaliai. Turime realiai vert, įvertinti, kokį, kokią įtaką, kokį poveikį gali e, padaryti teikiama parama demokratijos sklaidai. Tai tiek apie politinį kontekstą. E, paramos biudžetui priemonė, kuomet ji buvo išplėtota šio 21 amžiaus pabaigoje. Biudžeto gairės buvo paskelbtos 2002-aisiais ir pradžioje jos nebuvo skirtos demokratijos klaidai ar politinės daryti politinę įtaką. Jų tikslas buvo mažinti skurdą ir skatinti ekonomikos augimą. Ir priemonė buvo išplėtota remiantis šiomis gairėmis. Negalime e, manyti, kad ta priemonė skirta kitokiems tikslams gali būti veiksminga demokratijos klaidos e, priemonė. Ji gali būti tam panaudota, tačiau aš negaliu tvirtinti, kad iš tikrųjų taip ir yra. Kitas svarbus dalykas. Visada reikia aiškiai atskirti demokratijos klaidą kaip iš ankstinės sąlygas e, siejama su teikiama pagalba ir demokratijos klaidą kaip pagalbos, teikiamos pagalbos tikslą. Europos komisija iki 2007 ar veikiau iki 2012, teikdama paramą, siejo ją tik su dviem tikslais - skurdo mažinimu ir ekonomikos augimu. Ir tik 2012 patvirtintose gairėse buvo įtraukti dar du tikslai ir vienas iš jų yra demokratijos klaida. 2012 gairėse demokratijos klaida yra ir iš ankstinė sąlyga, reikalavimas bei tikslas, kuriuo siekiama, teikia, kurio siekiama teikiant tą paramą. Taip pat reikia atskirti e, paramą bendrajam biudžetui ir paramą konkretiems biudžeto skyriams. E, bendroji parama, e, parama biudžetui apima dažniausiai ekonomikos paramą. O kalbant apie paramą atskiriems skyriams, tai čia ta politika yra daug labiau sukoncentruota e, ir ta parama siekiama gyvendinti tam tikrą politiką. Jeigu norite, kad į politinę darbo tvarkę būtų įtraukti tam tikri klausimai, e, daug lengviau tai yra padaryti per paramą, bendrą paramą biudžetui, o ne per paramą biudž atskiriams biudžeto skyriams. Tai Tiek trumpai būtų apžvelgiant mūsų žanginį skyrių, ten jis yra daug ilgesnis, tiek, tiek kas įdomu galėtų jį perskaityti. Egiptas. Egipte e, gyventinamos penkios sektorinės biudžet, paramos biudžetui programos. Švietimas, sveikata, vanduo, aplinkosauga ir transportas. Tos programos buvo parengtos likus dviems metams iki arabų pavasario įvykių. Ir jos skirtos tam tikriems politikos sektoriams, jomis siekiama tam tikrų tikslų. Tie tikslai e, vis dar aktualūs, jie nepasikeitė dėl arabų pavasario įvykių ir būtent todėl tos e, para, paramos biudžetui programos nebuvo pakeistos ar performuluotos. Jos e, nepasikeitė ir yra įgyvendinamos. Pagrindinis tų programų trūkumas yra tai, kad po arabų pavasario įvykio jų įgyvendinimas pasidarė sudėtingesnis dėl e, vyriausybės e, aparato nestabilumo. Dažnai nėra reikalingų gairių, dėl to gyventi jas tapo sunkiau, bet jų e, pobūdis nepasikeitė. Kalbant apie kitus dalykus, reikia pasakyti, kad komisija pradėjo e, dėrybas su šalies vyriausybė 2012 dėl valstybės kūrimo e, veiklos programos tokia parama biudžetui bus siejama su tam tikromis išankstinėmis sąlygomis, e, pavyzdžiui, demokratizacija, tačiau komisijos delegacija dirbant Egipte negalėjo mums tiksliai atskleisti, kokie konkretus tikslai bus įtraukti, nes šiuo metu dėrybos su e, Egipto vyriausybė vyksta, turiuomenį šių metų balandžio mėnesį komisija net nepasirašys tokios pagalbos sutarčių, kol Egiptas nesusitars su TVF dėl finansinės paramos ir makroekonominės politikos. Mm, tuo metu komisija dar buvo pasiekus nedaug pažangos ir dirbo draugės su pasaulio banku ir Afrikos vystimosi banku. Tai buvo bendras požiūris iš tų trijų donorų ir taip pat Traptautinio valiutos fondo. Taigi tokia, yra situa tokia buvo situacija tuo laiku. Tunisas. Situacija šioje šalyje skiriasi nuo Egipto kadangi Europos komisija e, numatė bendrą paramą iš biudžeto Tunisui 2008, nuo 2008 ir panašiai. Parama iš biudžeto daugiausia e, buvo sutelkta į ekonominį šalies augimą, vystimasi 45 milijonai eurų per metus ar kažkas panašaus. Tai gana nedidelė suma lyginant su Tuniso ekonomika, tačiau e, šią programą vykdėme kartu su kitais donorais. Po arabų pavasario 2011 kovą, balandį, donorai pradėjo naują diskusiją su nauja vyriausybė e, dėl finansinės ir politinės paramos, dėl naujos e, paramos formos ir naujieji kontraktai daug labiau buvo sutelkti į socialinio vystimosi klausimus, į tai, kaip sustiprinti situaciją užimtumo srityje ir taip pat e, išspręsti socialinės problemas kilusios po arabų pavasario. Taigi e, bendroji param, biudžeto parama pasikeitė turinio prasme ir 2011 ir 2012 ji buvo teigiama, teikiama, o 2013 metais ES delegacija pradėjo diskusijas dėl to, kad reikėtų parengti naują biudžeto paramos formą. Tai yra valstybės kūrimo kontraktai, taip vadinamieji. Tačiau na, 2013 kovą ir balandį nebuvo pastebėta ženklios pažangos, ta, kadangi blogėjo politinė situacija, kaip pamenate, e, buvo politinis nestabilumas Taigi trys donorai. Trys donorai e, susitarė pakeisti paramos formą. Taip pat buvo kita paramos programa dėl e, įvairių vandens sektorių, kitų sektorių e, Sektorinės politikos tikslai buvo suformuluoti prieš kylant nestabilumui. Taigi programos turinio prasme dėl revoliucijos nepasikeitė. Alžyras. Vėlgi situacija. Situacija yra visiškai sudėtinga, kadangi Alžyras yra turtingas, kalbant apie biudžeto išteklius. Pas juos, yra daug, e, pas juos vyksta naftos ir dujų eksportas. Taigi e, Alžyro vyriausybė finansinė padėtis yra gana patogi. Europos Sąjunga nusprendė vis dėlto teikti vieną sektorinės biudžeto paramos programą dėl vandens. Ir taip pat rengiama programa dėl aplinkos. Šios programos buvo teikiamo, e, parengtos ne todėl, kad e, vyriausybei reikėtų van, e, pinigų, bet dėl to, kad Europos komisija norėjo pakeisti bendradarbiavimo programų turinį. Tokios diskusijos, tokios programos galimos tik remiantis sektorinių biudžeto paramos programų pagrindų. Say little influence of the Arab Spring, both politically and, uh, and but also at the level of the aid program. Taigi šios trys šalis buvo išanalizuotos, o dabar pažvelkime į keturius tyrimo klausimus, naudotus analizuojant tris mano minėtas šalis. Antrasis, perėsiu iš karto prie antrojo klausimo. Antrasis klausimas buvo susijęs su Europos parlamento rezoliucijomis. Mes panagrinėjome, kiek Europos parlamento rezoliucijų buvo susijęs su biudžeto parama. Jų nebuvo tiek daug, taigi čia nedaug ką galiu pasakyti. Buvo penkios rezoliucijos konkrečiai skirtos Egiptui po 2011 ir viena iš jų buvo, susijusi, buvo aktuali šiam tyrimui. Tai yra, šioje rezoliucijoje buvo rekomenduojama, kad biudžeto parama turėtų būti sustabdyta Egiptui iki kol bus pasiekta pažangos žmogaus teisų, demokratijos ir įstatymo viršenybės srityje. Manome, kad pažvelgusi tai, kaip delegacija ir komisija veikia nuo 2011-ųjų, jos turbūt atsižvelgia į šią rezoliuciją, kadangi e, jos labai atsargiai pradėjo elgtis, vyko daug diskusijų, pradėjo ruošti tą bendrą biudžeto paramos programą, bet e, neskubėdama. Tai man atrodo, kad šis požiūris pasiteisino. Išnagrinėjome Europos parlamento rezoliucijas dėl Alžyro ir Tuniso, tačiau nei viena iš jų nebuvo konkrečiai susijusi su biudžetinė parama. Trečiasis tyrimo klausimas buvo susijęs su stebėsena ir ataskaitomis. Kai, jeigu pažvelgtume į stebėjimą ir ataskaitas, pamatytume, kad Kalbant apie tokią biudžeto paramą, tai nėra projektas, bet yra paremiamos šalies naudos gavėjos valdžios pastangos gyvendinti savo programas. Tai įtvirtinta susitarimuose tarp ES ir atitinkamos šalies vyriausybės. Taigi reikia nagrinėti e, naudos, šalies naudos gavėjos at, atskaitomybės sistemas. Kai kurios ministerijoms sekasi visai neblogai, kitoms blogiau. Taip pat pastebėjome, kad kadangi įvyko susilpnėjimas po 2011 šalies valdyme apskritai ir taip pat susilpnėjo ir stebėjimo ir ataskaitų sistema. Dar vienas pastebėjimas yra susijęs su tuo, apie ką jie teikia ataskaitas. Jie teikia ataskaitas apie e, finansavimo kiekį įneša, tačiau nedaug kas pasakoma apie rezultat, pasiektus rezultatus ir taip pat ypač programos poveikį. Taigi šią sritį būtina gerinti. Kai dėl sektorinio biudžeto parama jau sakiau, kad turinys nepasikeitė, taip pat nepasikeitė ir rodikliai sektorių lygmenyje. Biudžeto parama Tunisui. Keletą žodžių apie tai. Šioje šalyje pagrindinės dėmesys kreipiamas į ES tinkamumo strategijus, rinkos stabilumas, tinkamas valdymas ir taip toliau. Makroekonominės politikos. Taigi, rodikliai čia taip pat nepasikeitė kadangi ES nepakeitė biudžeto paramos politikos. Kai kurie iš tų rodiklių taip pat yra susiję su rezultatais ir poveikiu. Tačiau tą galima įvertinti tik vidutinio ar ilgalaikė perspek... vidutinė ir ilgalaikė perspektyvoje. Ketvirtasis tyrimo klausimas, galbūt pats sudėtingiausias, toliausiai siekintis – tyrimo klausimas. Jis buvo apie tai, kas, kaip gali tokia parama prisidėti prie demokratijos, žmogaus teisų ir skurdo mažinimo. Pirmasis pastebėjimas yra štai koks. Šio trumpo tyrimo metu kadangi kiekvienoje šalyje lankėmės tik po savaitę, ne, nėra įmanoma pasa, per, pakankamai daug sužinoti apie tai. Nes jeigu norime tiksliai atsakyti į šį klausimą, reikia iš, iš esmės išnagrinėti situaciją šalyje, ypač kalbant apie poveikį skurdo mažinimui. Ilgalaikiai ir vidutinio laikotarpio poveikiai gali būti vertinti tik tada, jeigu mm, remtumėmės EVPU e, sukurtą metodologiją. E, tie tyrimai vyksta vienerius, septynerius metus, tam reikia nemažo finansavimo ir taip toliau. Taigi, šio mūsų tyrimo kontekste nebuvo iš tikrųjų įmanoma atlikti nepriklausomos analizės. Vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tai padaryti kelis bendro pobūdžio pastebėjimus ir čia peršasi išvada, kad jeigu galime padėti pagerinti vandens sektoriaus padėtį, žmogaus teisų, demokratijos padėtį, tai galim, tai turi bendrą poveikį žmogaus gyvenimo kokybės gerinimui. Kai dėl demokratijos sklaidos jau minėjau, kad mums kilo tam tikrų abejonių dėl biudžeto paramos veiksmingumo e, stiprinant demokratiją tiesioginę prasme. Visada galima sakyti, kad yra netiesioginis poveikis per biudžeto paramą galima skatinti mm, visuomenės dalyvavimą įvairiuose, įvairių priemonių kūrime, plėtojant vandens sektorių, sveikatos sektorių ir taip toliau ir naudojimasi tų sektorių paslaugomis. Tai gerina demokratinę visuomenę. Tačiau tiesioginio poveikio tokia parama neturi. Taip pat norėčiau tarti kelis žodžius apie rekomendacijas, kurias esame pateikę e, tyrimo pabaigoje. Čia skaidrės neparengiau. Tai yra dokumento 49 puslapis. 5.2 punktas. Čia yra pateikiamos rekomendacijos, penkios rekomendacijos. First one, it, uh... Pirmoji susijusi su jūsų, jums išdalintame dokumente, tai yra 54, ne 56 puslapis pateikiamos penkios rekomendacijos. Pirmoji susijusi su abejonėmis e, <clears throat> skirti biudžetinę paramą pasitelkus e, demokratijos stiprinimo priemonėje. Jeigu norima pasinaudoti biudžeto paramą stiprinant demokratiją, tai pirmiausiai reikėtų pasvarstyti, kokią veiklą reikėtų remti, kokiamis kokias priemonės finansuoti, viskas rašyti ant popieriaus tam, kad ta parama būtų veiksminga komisijos biudžeto paramos gairėse. Nerasite apie tai daug informacijos, yra pasakyta, kad atitinkamas tikslas yra iškeliamas, tačiau kilo klausimas, kokiamis priemonėmis jo pasiekti. Kitas klausimas susijęs su kaiminystės politikos dokumentais, juos įvertinus. Tai juose galbūt kartą sutiksite žodžius biudžeto parama. Komisija galbūt ir parlamente taip pat laikomasi bendros pozicijos, kad parama demokratija yra svarbus tikslas kaiminystės politikai gyvenant, tačiau reikia pagalvoti, kaip, kokiamis priemonėmis to tikslo pasiekti. Trečioji rekomendacija susijusi su mm, biudžeto paramos e, jautrumu politinėms permainoms parama gaunačiose šalyse, nes biudžeto parama yra labai politiškai opi priemonė, nes reikia nuolat pagrysti e, politiškai nestabilioms šalims teikiamą biudžetinę paramą. Ir reikia tą paramą teikti labai apdairiai. Ketvirtoji rekomendacija susijusi su e, biudžeto parama skiriams sektoriams, bendrai biudžeto parama atitinkamais skirtumais. Jau pradžioje minėjau, kuomet darėme išvadas dėl biudžeto paramos politinio poveikio visuomet turėtume atskirti bendrą biudžeto paramą nuo paramos atskiriems sektoriams, nepaisant to, kad yra daug bendrų bruožų, nes sektorinė biudžeto parama turėtų atsižvelgti į e, atskirus specifinius bruožus ir sektorinė biudžetinė parama būtų galima pateisinti netgi tose šalise, kurios politiškai yra nestabilios ir kuriuose bendro apžiūrėtinė parama nėra pateisinama. Penktoji rekomendacija susijusi su rezultatų stebėsenos svarba tose šalise, kurios gauna biudžeto paramą. Dažnai šiam aspektui neskirima pakankamai dėmesio. <clears throat> Dažnai skirima dėmesio tik tai e, toms sumoms, kurios yra e, teikiamos e, pagal biudžeto paramą, tačiau per mažai skirma dėmesio rezultatams ir poveikiu. Ačiū už dėmesį. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau padėkoti tyrimą atlikusiai komandai už tyrimo išvadų pristatymą ir tikiuosi, kad šis tyrimas bus labai naudingas priimant politinius sprendimus Europos parlamente ateityje. Iš tiesų, tyrimo išvadose vertinama, kokiu mastu ES biudžeto parama skirta pietų viduržėmio jūros regiono valstybėms, <clears throat> kokiu mastu prisidėjo prie demokratinių pokyčių šioje po arabų, šiose šalise po arabų pavasario. Manau, kad e, tyrimė buvo apriepti visi šie klausimai, dėja nedaug jau e, yra salėje komiteto narių, tačiau bent jau vienas kolega yra buvęs e, užsienio reikalų ministras Ivailo, ar norėtume tarti keletą žodžių įvertindama šį tyrimą, kadangi esame tik du likome salėje, tai galbūt galėtume trumpai pakomentuoti pristatytą e, tyrimą. Labai ačiū Tyrimo išvas e, tikrai vertas dėmesio. Parlamente dažnai svarstome biudžeto paramos e, veiksmingumą ir ne tik biudžeto kontrolės komitete labai dažnai šis klausimas yra keliamas dėl teikiamos paramos rezultatų ir veiksmingumo auditorumai neseniai parengė specialią ataskaitą dėl Šiaurės Afrikos valstybėms teikiamos biudžeto paramos, tai yra pietų viduržėmio jūros regiono šalis ir ten buvo daug kontroversiškų vertinimų. E, pateikta toje ataskaitoje dėl biudžeto paramos Egiptui, pavyzdžiui, daugiausiai klausimų, e, kurie mums kyla jau e, yra nagrinėjami jūsų tyrimė, ar iš tiesų verta teikti biudžeto paramą, ar neteikiant pasiekiami pagėdaujami rezultatai ir kokia būtų alternatyvi galimybė suteikti finansavimą konkrečių programų įgyvendinimui. Tačiau e, e, teikti finansavimą per nacionalinės institucijas mes ne visuomet norėtume, taip pat e, atskaitomybės mechanizmai mums kelia nemažai klausimų ir ES finansavimo regimumas yra labai svarbus. Nežinau, ar esate surinkę konkrečių domenų apie tai, ypač vertinant, ar ES biudžeto parama yra, ar regima tą paramą gaunančiose šalyse ir kokie yra pasiekiami rezultatai, koks šios paramos poveikis nacionaliniams biudžetams. Taip pat šiuo metu mes svarstome Europos investicijų bankui suteikiamus įgaliojimus investuoti užsienyje. Ir e, vienas iš e, sudėtingiausių klausimų, kurį dabar e, aptarėme su Europos investicijų banku, ar nereikėtų pakeisti viršutinės investicijų ribas ir galbūt orientacijų kryptis, daugiau dėmesio skirti investicijoms rytų regionuose, mažiau pietums. Siekiant suteikti galimybę Europos investicijų bankui nu, finansuoti plataus masto projektų gyvenimą, nežinau, ar jūs turėtumėte kokių nors minčių, kaip mes galėtume elgtis spręsdami šios klausimus. Pirmiausiai dėl klausimo apie Europos investicijų banką. Nesu tikras, ar Europos investicijų bankas teikia paskolas biudžeto paramai. Ne. Tačiau Europos e, institucijų bankas suteikia tam e, tikrą paramą pasitelkdamas e, biudžeto lėšas, tačiau politinė rizika yra apdrausta iš Europos garantijų fondo. Tai reiškia, kad Europos institucijų bankas galėtų suteikti pigias paskolas tam tikrose nustatytose srityse kurios e, yra apibrėžtos, atitinka ES politinius prioritetus. Esminė mintis čia yra suderinti ES politiką su banko galimybėmis finansuoti konkrečius projektus ne iš biudžeto lėšų, tačiau tose pačiose sritise, kuriams yra skiriama biudžeto parama. Tokiu būdu e, investicijų banko paskolos galėtų pakeisti biudžeto lėšas finansuojant tos pačius projektus. Europos investicijų bankas teikdamas paskolas <clears throat> specialiems projektams teikia lengvatinės paskolas ir tas paskolas yra tam tikrą prasme e, politiškai nulemtas, e, turi politinę konotaciją, tačiau e, manau, kad tokie, tokios paskolos yra mažiau problematiškos nei biudžeto paramos teikimas, ypač teikiant bendrąją biudžeto paramą, jos teikimas gali būti daugmaž siejamas su visais parama gaunančių šalies vyriausybės veiksmais arba tų veiksmų nebuvimu. Ir labai e, dažnai tas lėšos Mm, yra naudojamos negaunančios paramos šalies biudžeto kontekste, kartais įtraukiamos į bendrai e, paramą gaunančių šalies biudžetą. Taigi, paramas skiriams projektams politinių požiūrių yra mažiau e, opus dalykas nei biudžeto parama ir Europos investicijų banko teikiamos paskolos kelia E, netgi mažiau problemų nei parama konkretiems projektams iš ES biudžeto, nes EIB e teikia komercinės paskolas specifiniais tikslais ir dažniausiai e, tos paskolos neįtraukiamos į parama gaunančių šalių vyriausybių parengtus biudžetus, tačiau aš sunkiai galėčiau įsivaizduoti, kad politiškai nestabiliam šalims būtų galima teikti EIB paskolas kartu neteikiant uh, biudžetinės paramos e, ir paramos atskiriams projektams iš ES biudžeto. Tačiau turiu pasakyti, kad nesu specialistas EIB klausimais. Savo klausime jūs taip pat minėjote regimumo ES teikiamas paramos svarbą parama gaunačiose šalyse regimumas, kalbas susijęs su dviem aspektais. Pirmiausia, aišku, tam tikrą prasme reklaminis aspektas, kitas aspektas susijęs su pasiektais rezultatais. Galbūt tą tai jūs turėjote omenyje, kalbėdamas apie regimumą. Šį aspektą vertinant, jeigu norite paklausti, ar e, iš karto galima identifikuoti uh, teikiant biudžeto paramą, kad tai yra ES parama, tai atsakymas yra ne. Sektoriniuose biudžetuose tas reigimumas yra šiek tiek didesnis, kadangi sektoriniams, teikiant sektorinio biudžeto paramą, jau šankto aptariami konkretus projektai, priemonės, kurias atitikama institucija turės įgyveninti, atitinkami politiniai veiksmai ir taip ES indėlis yra pastebimesnis ir šio lygmenius galite identifikuoti ES teikiamą paramą, tačiau jūs tikrai e, negalite e, identifikuoti, ar konkreti ligoninė mokykla buvo pastatyta naudojant ES lėšas. Ar dar ką nors norėtumėte paklausti? Ačiū. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Ar Galbūt kas nors iš padėjėjų turi klausimą. Ačiū. Manau, kad jūsų išsameme pristatėme priepėtė visus svarbiausius klausimus. Noriu padėkoti ponui Kalfinai už jo užduotus papildomus klausimus, nes jo dėka mums pavyko aptarti viską. Labai ačiū, kad atėjote. Atsiprašau savo kolegų vardu, nes e, tas klausimas dėl to, kad labai vėlai buvo primtas sprendimas e, pristatyti šią studiją ir dėl to komiteto narių čia tiek mažai, bet jie tikrai turės galimybę perskaityti jūsų parengtą tekstą ir pasiremti jūsų darbo rezultatais savo darbę ateityje. Tikrai, tikrai labai geras uh,